Dear colleagues, good afternoon. May we begin? Labadiena, kolegos, siūlau pradėti posėdį. Pirmiausia, noriu patvirtinti darbo atvirkę. Noriu informuoti, kad 11 ir 15 klausimai yra nukeliami Ar kas nors tam prieštarautų, ar kas turi kokių pastabų? Atrodo, kad ne. Dabar antrasis darbo tvarkės punktas - pirmininko pranešimai. Panas Martinas Šulcas pranešė pirmininkui apie savo ketinimą atsistatydinti iš Europos parlamento nario pareigų ir tai įsigalios 2017 sausio 11. Čia vadovaujamasi ketvirtąją Teisės reikalų komiteto taisyklę. Reikia nuspręsti, ar tai atitinka 1976 m. rugsėjo 20-osios aktą. Nevyko komiteto posėdis iki, ne, ne, nebus komiteto posėdžio iki kitos e, dalinės sesijos ir aš noriu Jums pranešti, kad e, visa tai atitinka 1976 rugsėjo 20 aktą. Atitinkamai informavau ir pirmininką pagal ketvirtos taisyklės trečiąją dalį. Dabar trečiasis punktas - posėdžių protokolų tvirtinimas. Jeigu niekas neprieštarauja, tai laikau, kad sausio 12, 24, 30 ir 31 dienos posėdžiai 2017 metų yra jų protokolai patvirtinti. Dabar ketvirtas ir penktas klausimai bendra diskusija. Tai yra valstybių narių sąjungos vardu atliekamas tarptautinės konvencijos 2010 e, protokolo ratifikavimas. Tai yra konvencija dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra Taip pat aš esu pranešėjęs šio klausimo, tad noriu pasakyti, jog po vidurinio laikotarpio ataskaitos taryba atkreipė dėmesį į parlamento rezoliucijas, kurios buvo priimtos atitinkamame komitete e, Liepos 15 dieną ir nusprendė, kad nėra pagrindo iš naujo diskutuoti dėl tarybos išvadų projekto, kadangi tai yra ne bendro sprendimo prieimimo procedūra, pritarimo procedūra. Taryba kategoriškai atsisako pradėti dialogą su parlamentu ir komisija. Ji neatsižvelgia į tai, kad būtina uh, ieškoti bendro tarp valstybinio sprendimo, neregioninių sprendimų. Taip, nėra vienodai taikomos kompensacijos ir atsakomybės taisyklės, kai įvyksta laivų gabenančių pavojingas ir kenksmingas medžiagas jūra avarijos. Tad aš rekomenduočiau, kad Europos parlamento pritarimas 2010 protokolui Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą susijusios su pavojingu ir kenksmingu medžiagų vežimu jūra, išskyrus e, teisminį bendradarbiavimą civilinėse bylose, turėtų būti užtikrinamas. Toks mano pasiūlymas. Dabar norėčiau suteikti žodį norintiems pasisakyti. Pane Uteland. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums, ponė Svoboda, už abi rekomendacijas pritarti ratifikavimui dėl valstybių narių prisijungimo prie protokolo. Tai yra valstybių narių sąjungos vardu atliekamas tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą susijusios su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra 2010 protokolas. Konvencijos ratifikavimas ganėtinai lėtas ir būtina užtikrinti, kad valstybės narės turės galimybę prisijungti. HNS konvencija yra viena iš tarptautinių e, jūrų organizacijos konvencijų ir labai svarbu užtikrinti tarptautinę sistemą, kuri numatytų kompensacijas, kai vyksta avarijos jūroje ir kai išsipila kiti, kitos cheminės medžiagos, o ne vien tik tai nafta. Reikia vengti dviejų atsakomybės sistemų, kurios veiktų tuo pačiu metu vienos tarptautinės ir regioninės sistemos. Dabar trūksta laiko terminų suderinamumo ir valstybių narių atsakomybės patikslinimo. Visgi tarybos išvadų paneigimas trukdytų tolesniam prisijungimui ir taip būtų pakengta valstybių narių konkurencingumui, tų valstybių narių, kurios jau yra pasirengusios prisijungti prie šios tarptautinės konvencijos. O e, pritarimas e, o konvencijai gali daryti spaudimą valstybėms narėms. Bet e, Svarbiausia yra atsisakyti tų dviejų atsakomybės sistemų. Dėkoju. Ačiū. Ar taryba norėtų pasisakyti? Atrodo, kad ne. Norėčiau priminti, kad pakeitimus galima teikti iki kovo 7 dienos. Mes e, čia pagal 99 taisyklę numatome, kad pakeitimai komitete priimami tik tokiu atveju, jeigu jais yra siūloma e, pasipriešinti pirmininko rekomendacijai. Tikiuosi, kad pasižymėjote tai. O dabar pereikime prie šeštojo darbo atvarkės klausimo. Perdusiu pirmininkavimo ponui Kavada. Chers collègues, nous abordons le point 6. Na, gerbiami kolegos, periname prie šeštojo mūsų darbo tvarkės punkto ir e, jis yra e, susijęs su šalimis dėrybomis dėl tarp valstybinė interneto turinio paslaugų perkeliamų vidaus rinkoje. Mes e, susirinkome 7 sausio ir taip pat galim tikrai pasidžiaugti, kad yra geros naujienos ES piliečiams. Aš kalbu apie tekstą, kuris yra laukiamas, konkretus, šiuolaikinis ir leidžia e, europiečiams, kurie keliauja, kurie, pavyzdžiui, vyksta į atostogų ar ar, ar, ar į komandiruotės, arba vyksta pagal Erasmus programą, kad jie galėtų laikytis e, naujų taisyklių, kad turinys būtų perkeliamas laikinai su tais asmenimis ir pagal nustatytas sąlygas jų kilmės šalyje ir kad jie turėtų prieigą prie e, turinio valstybių narių, valstybėje narė, narėje, kurioje jie yra laikinai arba kerta šitą valstybę e, keliaudami. Tai toks yra principas. Mm, darybos su komisija ir taryba nu, buvo, na, kartais įtemptos ir buvo sunku rasti bendrą kalbą su komisija, kuri laikėsi kitos e, nuomonės ir taip pat su taryba yra e, sudėtinga tartis, nes reikia žinoti ambasadorių nuomonę ir jie nežinojo, kokie yra įgaliojimai su, jiems suteikti, kokias teisės jie turėjo. Taigi buvo daug tokių atvejų, kai jie e, labiau pritarė komisijos e, požiūriui, ir, bet vis dėlto dėrybos e, pagaliau baigėsi ir tekstas, kuris buvo parengtas trišalių dėrybų metu, yra toks, kad mūsų komitetas galėtų dėl jo balsuoti. Buvo pasiekta kompromisu tarp trijų institucijų. E, tai aišku, suprantama ir parlamentas labai griežtai laikėsi savo požiūrio dėl to, ko me, dėl ko mes balsavome komitete. Ir teksto visi principai yra išlaikyti ir tai yra konkretus tekstas, kuri jis atspindi profesinį turimį, bet tai nėra kažkoks abstraktus tekstas, kur jį sunku pritaikyti. Ir aš džiaugiuosi galutiniu rezultatu, esu dėkingas vairioms komandoms, kurios mums padėjo parengti šitą tekstą dėl esmės. Pirmas C, dėl gyvenamosios valstybės narės, na, išbraukėme nuoroda į reguliarų grįžimą į valstybę narę ir e, kad čia Google skambina. Taigi labai paprastu, paprasta, paprasta priežastis, kad tiekėjas ir kad tiekėjas netaptų asmenų kontrolierium kažkokiu. Taigi šitas principas yra įtrauktas. Jeigu asmo reguliariai grįžta į tam tikrą valstybę narį, šita nuostata yra išbraukta. Dėl pirmo D, dėl laikino buvimo. Priešingai čia mes pritarėme, kad išlaikysime nuorodą į laikotarpį susijusi su laikinu gyvenimu turėtų būti apribotas. Ir norim pasakyti, ar diena, ar savaitė, ar trys, trys mėnesiai, tai nesvarbu, ne teisės aktų rengėjo reikalas, bet e, išlieka principas, kad paslaugų teikėjas teikė savo paslaugas ir laikojusi šito teisėkros teksto. Ir toliau jeigu yra sudaryta sutartis, kuri leidžia perkelti turinį su tam tikrais apribojimais ir e, ribotais terminais, kelios dienos, keli, kelios savaitės. Ir parlamentas iš, norėjo, kad būtų išlaikytas suderinimas, kuris yra pasiektas penktame straipsnėje. Tai yra dalis, kur yra patikslinta, jog yra draudžiama pagal šitą reglamentą tiekėjui e, atsisakyti. E, tai yra nutraukti abonementą ir e, apriboti paslaugų teikimo laiku. Tai yra, nėra kažkoks konkretus sprendimas, kuris e, išduoda šitą teksto dvasę. Tai yra svarbus dalykas, nes tai yra vienas iš punktų, kuris leidžia įgyvendinti, pritaikyti šitą tekstą tarybą ir komisiją. E, išaiškina savo nuomonę dėl garsiojo straipsnio 3a, tai yra dėl patikrinimo priemonių ir tarybos pasiūlymas reikalauja, kad būtų įtrauktos trys priemonės ir yra jau, na, gal šiek tiek per daug. Mes, sakyčiau, norėjome pateikti paprastą pagrindimą, jeigu, sakykime, yra pavyzdys pašto išlaidos arba e, elektros išlaidos ir kaip, kaip ir tokiais atvejais turėtų būti adresas, tai yra abonento adresas. Ir abonentas patikė paprastą deklaraciją, praneša apie savo adresą e, ir pagal IP adresą yra nurodoma, kokia valstybė narė ir kur yra teikiamos e, internetinio turinio paslaugos. E, sunku patikrinti, kadangi visas šitas e, klausimas yra susijęs su pasitikėjimu, savidarpio pasitikėjimu, todėl ir turi, priemonės turi būti aiškios ir dėrybose su komisija ir taryba mes pareng, pasiekėme kompromisą, kuris yra realistiškas ir primtinas ir mm, trys priemonės negali būti naudojamos vienos atskirai, jeigu jos yra naudojamos kaip patikrinimo priemonė. Iš kitos pusės turi būti e, susijusios ir nustatyti kartu tinkami kriterijai pagal šį tekstą. Mm, jeigu yra E, e, reikalo, e, jeigu reikia patikrinti, ar abonentas ne, ne, nestukčiauja, tai jeigu reikia, pavyzdžiui, atsekti judėjimą arba, pavyzdžiui, adresų, IP adresų skaičių ir turi būti realistiški tie, tie kriterijai ir nurodymai. Toliau, trečio AD punktas numato, kad Pagal šį reglamentą valstybės narės, e, gyveninamosios valstybės narės e, nustatymas turi atitikti e, sutarties reikalavimus ir jeigu, pavyzdžiui, tiekėjas turi pagristų abejonių dėl abonento gyvenamosios valstybės narės, tai jis turi kontroliuoti. Ir čia aš nebuvau labai grįžtai, nesilaikiau šito punkto ir e, reikia pasakyti, kad tas perkelimumas turi turėti per, per pridedamą įvertę abonentui. Ir aš sakiau, kad yra galimybė sukčiauti, bet ją labai greitai galima e, nustatyti ir tiekėjas labai greitai nustato, ar e, oponentas sukčiauja. Ir tai iš, tas principas ištieka ketvirtoje dalyje. Tai buvo ilgų diskusijų e, objektas ir taryba ir komisija siūlė šitą dalį neįtraukti į parlamento pasiūlymą. Jie numatė galimybę tarp oponento ir tiekėjo e, sutartie nustatyti e, patikrinimo priemonę, nustatymo priemonę. Ir čia aš visiškai aš prieštaravau e, tokiai formuluotėjai, kadangi ji leidžia skirtingai aiškinti ir aš manau, kad toks aiškinimas, na, būtų tai yra keltų pavojų, kuris trukdytų Mm, naudoti šitomis paslaugomis. Tai aš suprantu, kad e, ta platforma, kuri neleidžia naudotis e, teisėmis, tai aš norėjau išlaikyti e, galimybę pasipriešinti tai grįžtai tvarkai. Na, bet e, šitas e, punktas tikrai buvo nepriimtinas tarybai ir mes ne, negalėjome jiems pasipriešinti ir išlaikyti mūsų pozicijos. Ir buvo numatyta nauja konstatuojama dalis 23 trečia konstatuojamoji dalis yra nurodyta, kad yra patikslintas e, trečias straipsnis A dalis ketvirtas punktas, taip, kad e, tamspėmonėmis galima naudotis tik tai išskirtinėmis sąlygomis. Tai yra, jeigu yra numatyta teisė paslaugos tiekėjų sutartyje. Ir jeigu jie nusprendžia leisti, kad jų turinys bus perkeliamas ne, per, netikrinant valstybės narės, tai, tai būtų priimtina. Ir konstatuojamoje dalyje yra numatyta, kad yra teisė atsisakyti paslaugos teikėjų, bet jis e, turi pradėti nustatymo procesą taip, kaip numato e, trečio A ketvirtas. Taigi taip pat tai yra laisvė ir kontrolės priemonė, kadangi tie, kad e, visi galėtų pasinaudoti savo teisėmis. Aš čia, aišku, kalbu apie svarbiausius punktus ir apie ką buvo kalbama dėrybose, trišalės dėrybose ir kurie turėjo įtakos konkrečiai šito reglamento formuluotėjai. Mes taip pat padarėme nuolaidų tarybai ir komisijai, žinoma, kadangi tai yra darybos kompromisas ir mes mm, laimėjome na, nedidelių pergalių prieš kitas institucijos. Tai irgi yra svarbu ir galiu pasakyti, kad galutinis tekstas yra geras tekstas ir bus balsuojama plenarnėje sesijoje. Tikiuosi, kad tai bus gegužės mėnesį. Tikrai džiugiausi galėdamas dirbti ir renkti šitą dokumentą e, kartu su kolegomis iš tarybos ir komisijos rengiant dokumentą, kuris yra naudingas visiems europiečiams, kurie keliauja, kurie yra judus dėl mano minėtų sąlygų ir tikiuosi, kad tai bus tikrai teigiamas poveikis, e, sakyčiau, padedantis geriau e, funkcionuoti Europai ir padės e, tarpvalstybiniam judumui. Taigi yra e, labai ilgo darbo rezultatas, dabar darbas jau yra atliktas ir mes pasitikrinsime dėl to plenarnėje sesijoje ir aš esu pasirengęs išklausyti jūsų pastabas, ar kas nors turėtų pastabų, prašome. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous féliciter. Dėkui, panė Pirinkė, aš norėčiau Jūs pasveikinti, lygiai taip pat kaip ir visus kitus kolegas, kurie dalyvavo šiuose darybos, nes rezultatas iš tiesų yra labai geras. Ponas Negresku mūsų šešėlinio pranešėjo nėra ir todėl aš leisiu savo perskaityti jo parengtą tekstą angliškai. Taigi ES žengė pirmosius žingsnius, užtikrinant prieigą prie internetinių turinio visiems europiečiams, e, e, kai jie keliauja ar būna kitoje šalyje. Ir taip jie galės naudotojas įvairių internetinių turinių, muziką, žiūrėti filmus, klausytis muzikos, kad ir kokioje šalyje jie būtų. Uh, Ir be to nebus numatyta, kiek laiko žmo, tu, žmonės turi praleisti ūsienyje, kiek gali naudoti suntrinių turinių ūsienyje. Be to bus užtikrinta e, daroma e, asmens, asmenų, asmens duomenų apsauga ir tai yra labai gerai. Naudotojai Audiovizualinių paslaugų naudotojai naudosis šiuo naujoju teisės aktu ir mes tikimės, kad e, žmonės tikrai džiaugsis juo, todėl kad galės gauti didesnę prieigą prie e, kultūrinio ir kitokio turinio. Labai dėkoju Jums ir poniai Negresku. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, panašu, kad tokių nėra. Ar jūs nuvargino mano įžanginė kalba, ar kaip? Gal komisija norėtų ką nors pasakyti? Prašau, ar yra kas nors iš komisijos? Pone Dardan, ne, niekas nieko, nieko nenori pasakyti. Dėkuoju, taryba. Puiku, matote, trišalės darybos visus patenkino. Taigi, gegužės mėnesį mes ko gero plenarinėme posėdėje nagrinėsime šį dokumentą ir dėkoju visiems kolegoms už bendrą darbą. Toliau septintasis punktas ir žodis sutikimas ponui Radev. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Po labai sudėtingo darbo Ir po to, kai mums buvo pristatytas dokumentas dėl e, civilinio proceso bendrų būtiniausių standartų, aš norėčiau pristatyti Jums galutinį projek e, pranešimo projektą. Na, dirbti mes pradėjome gan seniai. Iš tikrųjų, galima nesakyti, kad maždaug prieš 20 metų buvo pradėtas darbas, nes būtent tuomet buvo pradėta kalbėti apie tai, kad civiliniam, civiliniam procesui turi būti taikomi bendri būtiniausiai standartai. Europos Sąjunga nuo to laiko siekia nustatyti tuos bendrus standartus, tačiau vis dar mes tikrai bendrų standartų neturime. Kaip tik e, atvirkščiai mes žinome, kad galioja įvairūs teisės aktai, e, e, taip pat galioja teisingumo teismo priimti sprendimai, taip pat teritorinė jurisdikcija nustatyti sprendimai. Ir priemonių yra daug ir dėl to labai skiriasi civilinės procesas, ypač kai kalba eina tarp valstybinės bylas. Be to, Europos Sąjunga taip pat siekia suderinti bendrus standartus baudžiamajam procesui ir mes jau turime, esame susidarę dėl bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose. Ir šie dalykai taikomi horizontaliai, o ne tarp valstybinėms byloms. Šie pagrindiniai standartai nustato efektyvę procedūrą ir atsižvelgia į e, pagrindinių teisų hartijos 47 straipsnį ir žmogaus teisų konvencijos 6 straipsnį. Žmonės turi turėti teisę naudotis visomis teisėmis visomis valstybėmis narė, visose valstybėse narėse ir turi teisę kreiptis į visų valstybių narių teismus. Esu įsitikinęs, kad teismų sprendimų abipusės pripažinimas ir teisės aktų derinimas padės mums stiprinti bendradarbiavimą tarp įvairių da, uh, teisminių institucijų ir tai padės mums geriau užtikrinti mūsų asmenų teisų apsaugą. Be to reikia užtikrinti, kad e, šie teisės aktai taip pat paskatintų laisvą asmenų judėjimą ir e, vidaus rinkos sklandesnį funkcionavimą. Be to, mums reikėtų taip pat stiprinti ir bendrą teisingumo e, erdvę. Ir būtent todėl mums reikia abipusio sprendimų pripažinimo. Ir aš noriu pasakyti, kad e, bendri būtiniausiai standartai nepakeis e, nacionalinių e, teisės sistemų, bet tie standartai užtikrins, kad mūsų sistemos veiktų kuo veiksmingiau. Man atrodo, kad šie bendri standartai taip pat padėtų mums derinti. Ir įvairias procedūras ir taip užtikrinti, kad mūsų teisingumo sistemos būtų prieinamos visiems piliečiams. Ir jei mes norime pasiekti nustatytų politinių tikslų, mes turėtume derinti te, savo sistemas Ir aš manau, kad e, jei vesime bendrus būtiniausius standartus, tuomet bus teikiama ir daugiau informacijos apie įvairias sistemas, įvairius taikomus mechanizmus. Ir tai e, be abejo padės mums plėtoti tarp valstybinę priekybą ir padės taip pat skatinti geresnį įvairių teisinių sistemų supratimą. Ir taip, taip pat mes padidinsime ir e, saugumą ir da, da, įvesime daugiau aiškumo. Mes turėtume skatinti tolesnės civilinio proceso standartų reformą, taikydami horizontalų požiūrį, tam, kad galima būtų galutinai sustarti dėl bendrų būtiniausių standartų. Be to, prie mano pranešimo yra pridėtas ir priedas. Ir da, taip pat Jame kalbama apie sutarties 81 straipsnių panaudojimo galimybę, nes pagal jį mes galime žengti pirmosius žingsnius bendrų standartų link. Ir aš manau, kad šis pasiūlymas gali būti traktuojamas kaip žingsnis į priekį nes mes derinsime savo valstybių narių teisinės sistemas ir galbūt ateityje net ir galvosime apie bendrą civilinio proceso kodeksą. Taigi, da, mintis išdėstyto šiame pranešime yra labai svarbios ir man bus labai įdomu išgirsti jų, jūsų mintis dėl šio pranešimo. Labai dėkuoju. Pirmiausia, gal leisime komisijai pasisakyti. Ir ką ponios Valys vadovavimo institucija mums pasakys. Ir dėkuoju Jums už šį sudėtingą darbą, nes e, iš tikrųjų tai yra istorinės svarbos dokumentas, nes Jūs visiškai teisingai pasakėte, kad, kad iš tikrųjų apie šios klausimus kalbama jau daugiau nei du dešimtmečius komisijai sutikiu žodį, prašau. Every... Dėkuoju, labai diena visiems. Dėkuoju, kad suteikėte man galimybę pasisakyti šią svarbią temą. Aš esu panus Rosner iš civilinės teisės padalinio Teisingumo generalinėme direktorate komisijoje. Dėkuoju, kad pakvietėte mane apsikeisti nuomonėmis šią svarbę temą. Mes palankiai vertiname Europos parlamento pasiūlymą dėl, dėl civilinio proceso ir minimalių standartų. Tai labai svarbu yra civilinės teisės srityje. Svarbu, kad nuosprendis būtų priimamas kitoje valstybėje narėje, bet dažnai atsiranda bejonės dėl nuosprendžio, nes skiriasi patys procesai. Pranešime yra teisingai nurodoma, kad būtina užtikrinti atitinkamas teisės, tai padidins abipusį pasitikėjimą ir veiksmingą ES teisės sistemą. Teisininkai ir teisėjai privalo turėti praktikos ir išmanyti, kaip priimami sprendimai kitose valstybėse narėse. Komisija yra parengusi komunikatą Teisingumas 2020. Ten yra kalbama apie dokumentų pateikimą, įrodymų rinkimą ir geriausių vaiko interesų užtikrinimą. Pranešime yra kalbama apie esamas civilinės teisės priemonės, bet tos taisyklės skiriasi. Skiriasi teis, taisyklės susijusios su įrodymu ir dokumentų pateikimu. Aš kalbu čia apie smulkių skundų reglamentą, taip pat Europos mokėjimų orderį ir e, kitus atitinkamus teisės aktus. Yra ir kitų taisyklių, tarkime, Bruselis 1 ar Bruselis 2A reglamentai. Be to, kaip teisingai yra nurodyta pranešime, ir sektoriniai teisės aktai gali numatyti civilinio proceso aspektus. Tai yra, pavyzdžiui, žalos atlyginimo direktyva. Procedūriniai standartai yra interpretuojami įvairiai, bet reikia remtis teisingumo teismo nuosprendžiais tam, kad būtų tinkamai apsaugomi piliečių interesai sąjungoje ir kad būtų teisingai remiamasi dabartinėmis taisyklėmis. Komisija supranta, kad šis rytis itin svarbi, todėl ji ėmėsi veiksmų civilinio proceso srityje. Mes analizavome, kaip valstybėse narėse yra pateikiami dokumentai ir siekime išsiaiškinti, kaip realiai veikia tų paslaugų teikimas ir kokiu veiksmu reikėtų imtis ES lygmenio. Mes stengiamės pažiūrėti į viską visapusiškai ir dabar rengiame išsamų nacionalinių procesų tyrimą tam, kad pasižiūrėtume, kokie skirtumai atsiranda tarp nacionalinių procedūrų standartų ir kaip tai užkerta kelią tinkamam nuosprendžio pripažinimui. Komisija yra stebėtoja tarptautinėme teisės institute ILA. E Ten yra numatytas atitinkamas projektas, kuris analizuoja civilinį procesą Europos Sąjungoje. Šiandienos pranešimo projektas ir atliktų tyrimų rezultatai bei ILA projektas, kurį minėjau, bus įvertinti komisijos tam, kad pasižiūrėtume, kokiu veiksmu reikėtų imtis šioje srityje. Vienas iš galimų rezultatų būtų horizontalūs veiksmai tarp valstybiniai. Bet egzistuoja ir kitos galimybės. Pavyzdžiui, kad e, veiksmai turėtų būti apriboti tik tam tikrais pro, civilinio proceso aspektais. Pavyzdžiui, e, dokumentų teikimas, e, kuriam būtų galima pasinaudoti naujomis technologijomis. Aišku, būtina laikytis teisių suinteresuotų šalių ir mažinti ginčių išlaidas. Svarbu yra turėti ir minimalius standartus skirtus civiliniam procesui. Be abejo, reikia gerbti valstybių narių teisės tradicijas ir atsižvelgti į visų interesus. Dėkoju. Dėkoju už jūsų pastabas, už jūsų paaiškinimas ir dabar sutikiu žodį poniai Leon Bolis, kuri yra puikiai pažįstama kolegoms kadangi ji yra buvusi šito parlamento narė ir e, šito komiteto narė ir ji dabar vadovauja Europos Sąjungos teisės institutui. O, a... E, Labai ačiū pirmininkė, kad suteikėte man žodį. Aš kaip Europos teisės instituto vadovė norėčiau pasisakyti. Noriu pasveikinti pranešėją su puikiu pranešimu. Juo iš ties siekiama užtikrinti nuoseklumą šioje srityje. Teisingai, tai iš ties tarsi tokia dėlionė ir būtų kur kas geriau, jei būtų taikomas nuoseklus požiūris tarp valstybių. Aš norėčiau paaiškinti, koks yra projektas, kurį paminėjo ir komisijos atstovas. Maždaug prieš keturis metus mes įsikvėpėme iš JAV teisės instituto atlikto projekto, pagal kurį buvo numatyti pagrindiniai civilinio proceso principai. Dėl pranešėjų vardytų priežasčių mums atrodė vertinga išanalizuoti visą tai Europos kontekste ir parengti europinės civilinio proceso taisyklės. Visgi mes galime parengti tik tai ne teisiškai privalomą tekstą, o juo jau tada gali remtis teisėkuros leidėjai. Galbūt e, suinteresuotos šalis galėtų to pasinaudoti kaip pagrindo. Vis dėlto mes viską išanalizuojame detaliau negu dabartinės pranešimas. Mūsų projektas tęsės maždaug dar vienerius metus įvairios ekspertų grupės nagrinės paminėtas rytis. Manau, kad civiliniam procesui šiais laikais kyla iššūkių, kadangi vystosi technologijos, bet ne vien tai veikia procesą. Mūsų gyvenimai dabar yra kur kas glaudesni, kaip ir verslo modeliai. Mes pabrėžėme kelias sritis, jas paminėjo ir pranešėjas. Akivaizdu, kad per ateinančius metus tose sritise kils dar daugiau iššūkių. Pavyzdžiui, dokumentų pateikimas komisija tai paminėjo. Labai svarbu pasinaudoti naujomis technologijomis. Be to, galima pasitelkti vaizdo konferencijas ir saugų jų naudojimą teisinėme procese. Negana to ir ADR persikelia į internetą. Kaipgi suderinti viską su ginčių sprendimo e, sistemomis, kaip įsitikinti, kad viskas tinkamai veiktų. Ir pats teismo procesas. Pranešėjas kalba apie būtinybę bendradarbiauti šalims ir teismui. Mums irgi atrodo, kad tai yra svarbu tai reikia vystyti. Dar daug ką reikia nuveikti, kad atsirastų daugiau nuseklumo šiuose srityse. Na, nemanau, kad galime galvoti apie Europos Sąjungos e, procesinį kodeksą, bet tikiu, kad galime toliau dirbti kartu. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjui už puikų darbą šioje srityje. Man itin malonu būti šio proceso dalimi. Dėkoju. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė, už jūsų prezentaciją. Aš suprantu, kad to darbas toli gražu nesibaigė, nepaisant šito pranešimo kokybės. Bet ar kas nors nori pasakyti žodį, ponė Bilbo? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma padėkoti ponui Radev už pranešimą, kuris yra labai išsamus. Įdomus skaityti, nes tai yra ir istorinis, kadangi jis apibūdina ir esamą situaciją, ir iššūkius, ir sunkumus, kuriuo, kurie yra prieš mus, kuris patiriame. Ir visuomet naudinga priminti, kad kiekvienas nacionalinis teismas taip pat yra ir ES teismas kadangi yra abipusis sprendimų pripažinimas ir kad jis būtų visiškai priimtinas visose valstybėse narėse, reikia, kad būtų tarpusavio pasitikėjimas. Ir ši tarpusavio pasitikėjimo savoka, aš manau, kad yra labai sudėtinga. Aišku, yra daug padaryta pažangos. Ir, manau, ir teisėjų mokymai, ir teis, profesionalių teisininkų mokymai profesionalumas kyla, didėja per metus ir dešimtmečius, per sukūriamas per platformas, per egzistuojančius tinklus, o tai yra visa labai gerai. Aš turėjau progą dalyvauti konferencijoje dėl e-teisingumo ir manau, kad yra nuostabu, kas vyksta. Galbūt reikėtų ir labiau populiarizuoti e, e, pažangą ir kviesti visus teisėjus, kurie nėra e, tinklų nariais pasinaudoti šiomis priemonėmis, bet aišku, tarpusavio pasitikėjimas taip pat reiškia, kad reikia gerbti normas visose valstybėse narėse ir kad tos normas būtų apibrėžtos, kad būtų bendri principai. Ir manau, kad jūs pripažįstate, kad ir sunkumas yra rasti, e, rasti pusiausvyrą tarp valstybių narių e, kompetencijos, taip pat tarp teisės tradicijų ir taip pat yra būtinybė leisti laisvą judėjimą kuris kartais gali būti e, susijęs su sunkumais, kaip pavyzdžiui teisę gauti teismų paslaugas ir skirtumą tarp įvairių valstybių narių teisės sistemų. Na, aš manau, kad priemonės yra ir pamažu mes rengiame standartus, nu, minimalius standartus, būtiniausius standartus ir gerai, kad yra siekis pagerinti teismų darbo kokybę, kad ne vien tik tai tarp valstybinis bendradarbiavimas yra svarbus, bet aš tikiuosi, kad tai leis daryti pažangą ir siekti teisingesnio e, teismų darbo kokybiškesnio teismų darbo. Ir jūs teigiate, kad reikėtų aiškinti plačiai tarp valstybinis poveikis šitos savokos, nes tai nėra susiję vien tik tai tarp, tarp valstybinių bilinėjimusių, bet tai apima ir daug kitų aspektų. Ir manau, kad reikėtų pripažinti naujasias technologijas ir kad naudotume visas priemonės, kurios yra mums prieinamos, tiek ryšio priemonės, bet aišku, mes nesame pareigoti persikelti ar kad turėtume teisę į teisingą teismo procesą, bet nebūtina vykti fizi fiziškai, bet yra kitos priemonės, visą tai labai supapranstina keitimas su dokumentais, kur aišku, yra daug formalumų, kurie kartais būna labai sudėtingi. Aš nepaminėsiu visų tų aspektų, kuriuos jūs išminėjote, aš pritariu jiems visiems, išskyrus vieną dalyką dėl 16 straipsnio. Atsiprašau, jeigu ką netaip supratau ir netaip, ne, ne, kažko nežinau. Bet 16 straipsnis, jūs kalbate apie finansavimą. Ir jeigu teisės procesas yra finansuojamas trečiosios šalies, tai privati šal, trečioji šalis. Ką tai reiškia ir kodėl mes apsiribuojame tik tai privačia trečiaja šalimi ir kokia yra, nežinau, kokia yra praktika. Ir kodėl trečių, privati trečiųjų šalis gali finansuoti prieigą prie teisingumo, tai yra galimybė gauti te, teismų paslaugas. Ir mes norime, kad visi turėtų teisę gauti e, galimybę pasinaudoti teisingo teismo paslaugomis visose valstybėse narėse, kad būtų e, skaidrumas ir kad būtų informuojama apie pagalbos priemonės, kurių galima imtis. Bet e, tai yra aiškinimo klausimas, bet aš noriu paklausti, ar tai nėra sąlyga, kad būtų galima gauti tinkamas teismo pagalba. Jeigu, pavyzdžiui, aš nesu, esu teismo posėdė, kur aš nesuprantu kalbos, aš negaliu pasinaudoti savo, pastogu, savo galimybėmis ir gintis, nes aš nesuprantu. Tai reikėtų pagalvoti apie tai, nes aišku, tai yra tik tai sąlygos, bet tai yra valstybių narių kompetencija, bet galbūt galime apgalvoti kažkokį būdą, kaip e, būtų galima e, ir įgyventinti tokią tvarką ir kad būtų nepaistamas e, senaties terminų įvairiose teismuose. Ir tai, aišku, yra klausimai, kuriuos galima aptarti kartu ir protingai išspręsti. Dėkuoju, pirmininkė. Merci à vous, madame. Je propose que... Dėkuoju ir siūlau, kad panas Radė atsakytų į, e, į visus klausimus. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aš dori să-l felicit pe raportor pentru materialul. Dėkuoju, panė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai už parengtą pranešimą. Mums, ES piliečiams, yra labai svarbu, kad visur galiotų tie patys standartai. Ypač svarbu tai, kai kalbame apie civilinį procesą. Mūsų piliečiai turėtų žinoti, kad visais atvejais jie galės pasinaudoti paprastomis e, savo teisų e, apsaugos priemonėmis. Šiandien ES gyvena labai daug žmonių ir todėl mes turime kalbėti ne vien apie tarpvalstybinės bylas, bet ir apie visus kitus atvejus, e, dėl kurių yra priimami teisminiai sprendimai ES. Kai ES pilietis žino, kad egzistuoja paprastesnės civilinio proceso taisyklės, tuomet aš nebejoju, kad jie norės išvengti teisminio proceso ir pasinaudoti kitomis alternatyviomis e, problemų sprendimo priemonėmis. Kartu piliečiai bus geriau apsaugoti, bus geriau apsaugotos jų laisvės ir teisės. Ir aš norėčiau pateikti pasiūlymą pranešėjui dėl, e, dėl žyminio mokesčio. Aš manau, kad e, reikėtų numatyti nuostatas skirtas žmonėms, kurie turi nedidelės pajamas, e, nes teisingumas turi būti prieinamas visiems. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad turime turėti aiškę griežtą poziciją. Mums reikia civilinio proceso kodekso, kuris galiotų visoje Europoje. Aš suprantu, kad gal jo nesukursime rytoj, bet jo reikės ateityje. Dėkuoju, ar dar kas nors norėtų pasisakyti dėl šio pono Radev parengto pranešimo. Ne, tuomet ponė Radev, prašau, žodis jums sutikimas tam, kad jūs galėtumėt baigti. Pakeitimus galima pateikti iki. Dvi... Ar kovo 24 dienos 12 valandos. Prašau, ponė Radev, žodis jums. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems, kurie išreiškė pritarimą. Na, man atrodo, kad atsižvelgiant į visas savokas pastabas, kurios šiandien buvo išsakytos ir kurios apsvarsto įvairias galimybės, visus teisės mechanizmus, kurie galėtų būti naudojami procese ir kurie būti naudingi valstybė, ir primtini valstybėms narėms, tai tuomet būtų galime baigti darbą. Mm. Aš leisiu savo tik pasakyti, atsakyti poniai Dėliu. 16 straipsnis yra susijęs su apsaugos mechanizmais. Kai yra civilinis procesas ir proceso metu ir reikalavimas apmokėti teismo išlaidas, tai stengiamės, kad būtų galima tai padaryti paprasčiau, bet e, kad būtų ginamas e, proceso šalių teisės. Ir ne viską galima įrašyti į teisės aktą. Ir klausimas yra, kaip užtikrinti e, tinkamą procesą, tinkamą proceso vykdymą ir ar įmanoma viską prašyti viename teisės akte. Dėkoju už paramą. Kągi dėkoju dar kartą. Ir pakeitimus galima teikti iki 24, kovo 24 dienos 12 valandos. Perėmė prie 8 punkto ir žodis sutikimas mūsų kolegai ponui Krisogonos. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad komisija paskelbė 2015 m. ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitą. ES buvo sukurta kaip organizacija pagrįsta pagarba žmogaus teisėms ir teisės viršinybės principui pagal sutarčių antrą straipsnį. Ir, ir labai svarbu užtikrinti, kad visi ES laikytųsi ES teisės nuostatų. Aš manau, kad Šioje ataskaitoje tik paviršutiniškai kalbama apie tai, kaip yra gyvendinama ES teisė, nes panašu, kad yra visiškai e, nekalbama apie tai, kad yra pažeidinėjami labai svarbus da, e, a, e, principai, kurie ir tai kenkia da, a, e, Europos integracijos procesui ir netgi mūsų a, piliečių grėsmiai. Ir mes matome, kad 2016 uh, metais mobilumas, transportas, energetika ir aplinkosauga yra tos rytis, kuriuose daugiausia buvo pradėta uh, uh, pažeidimo bylų. Ir komisija gavo 3450 pranešimus apie galimus teisės pažeidimus. Ir tie pažeidimai buvo daugiausia susijęs su Italija, Ispanija ir, ir Vokietija. Pirmą kartą nuo 2011 metų naujų skundų skaičius sumažėjo maždaug 9 procentais, palyginant su, palyginant su 2014 metais. Piliečiai, socialiniai partneriai Įvairios organizacijos ir kitos e, suinteresuotos šalis gali teikti skundus ir mes turime tokią jų teisę išryškinti ir paremti tam, kad būtų užtikrinta, kad valstybės narise būtų laikomas ES teisės. Maždaug 27 procentais e, sumažėjo 2015 metais pradėtų EU pilot bylų. Tačiau reikia pasakyti, kad sprendimo da, rodiklis išlieka stabilus ir sudaro maždaug 75 procentus. Tai yra rodiklis, kuris parodo, kiek bylų buvo išnagrinėta. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad būtų tinkamai gyvendinama ES teisė, tačiau tai nereiškia, kad ES institucijos e, neturi jokios atsakomybės užtikrinant, kad būtų laikomasi pirminės ES teisės, kaip priimami yra antriniai e, teisės aktai. Ypatinga dėmesį taip pat reikia skirti tam, ar laikomas ar nesilaikoma, ar, ar taupimo priemonės atitinka pagrindinių teisų ir laisvių hartijos nuostatų. Pavyzdžiui, privačių asmenų privatizavimas tose šalise, kur skolos lygis yra labai didelis ir to ES institucijų reikalavimų gali pažeisti pirminės ES teisės nuostatas. Pavyzdžiui, ES funkcionavimo sutarties 345 straipsnį, pagal kurį yra pasakyta, kad sutartis nekelia jokios grėsmės nusavybės teisės turėtojams valstybėse narėse. Šis principas buvo įtrauktas į Šumano deklaraciją. Ir jis visuomet buvo kartuojamas visose sutartise. Jis buvo sukurtas tam, kad galima būtų gerbti valstybių narių sprendimus dėl privačios nusavybės ir įmonių nusavybės, ypač tų įmonių, kurios teikia viešasias paslaugas. Be to reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jei Europos e, Sąjungos valstybė narė yra verčiama taip vadinamo trejato, tai yra Europos komisijos, Europos centrinio banko ir tarptautinio valiutos fondo, uh, priimti ir gyvendinti priemonės, kurios pažeidžia jų konstituciją ir e, tarptautinius įsipareigojimus susijusius su žmogaus teisėmis. Yra visiškai neįmanoma apskūsti tokius pažeidimus, naudojantis dabar galiojančią teisinę sistemą ES. Keliuose tyrimuose yra įrodyta, kad taupimo priemonės uh, labai smarkiai paveikė piliečių ekonominės ir socialinės teisės, ypač teisę į švietimą ir sveikatos apsaugą, nusavybę ir pensiją. Be to yra pažiūrėtos darbo teisės, teisė į da, e, gauti da, informacijos, į saugumą, į prieigą prie vandens, prieigą prie teisingumo ir taip pat teisė naudotis teisinės valstybės principų. Graikija yra puikus to pavyzdys, būtent dėl pritaikytų taupimo priemonių. Labai daug Graikijos piliečių šiandien negali naudotis, reikime, apimtimi sveikatos apsaugos paslaugomis. 37,8 procento jaunuolių iki 17 metų susiduria su uh, E, rizika susidurti su skurdu, tai lyginant su 28 e, procentais 2010 metais. Be to, mes matome, kad nuo 2010 metų padidėjo savižudybių skaičius. Jis padidėjo maždaug 35 procentais. Jei lyginsime su laikotarpiu nuo 2003 iki 2010 metų, pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo mirtingumas yra didesnis nei gimstamumas Graikijoje. E, ir e, tas atotrukis tarp skaičių didėja. Vis daugiau Graikijos piliečių e, palieka Graikiją tam, kad galėtų susirasti geresnį gyvenimą kitose šalise. Taigi ES primestos taupimo priemonės kai kuriais atvejais sumažino valstybių narių administracijos įstaigų ir teismų galimybės prisimti atsakomybę už tai, kad būtų tinkamai gyvendinama ES teisė. Antra vertus, reikia pabrėžti, kad komisijos ataskaitų taip pat nekalbama ir apie tai, kad valstybės narėse prastai yra perkeliami e, ES teisės aktai arba jie yra perkeliami pagal skirtingus standartus. Čia galima būtų paminėti 2013 metų e, direktyvą dėl asmenų prieimimo, trečiųjų šalių asmenų prieimimo sąlygų. Be to komisijos pasiūlytas asmenų perkelimo mechanizmas, kuris yra skirtas tam, kad galėtume susitvarkyti su migrantų krize, neveikia, tik nes kol kas tik tai 5 procentai iš nustatyto, nustatytos numatytų perkelti asmenų buvo perkelta. Ir prieglopščių ir migracijos rytyje komisija turi, imtis, e, turi pradėti e, įvairias e, pažeidimų bylas. Mes turime užtikrinti, kad būtų laikomasi ES teisės visais atžvilgiais, net ir kai kuriame yra antriniai teisės aktai, kaip pasirašomos yra sutartys su uh, trečiomis šalimis ar tarptautinės organizacijomis, pavyzdžiui, su tarptautiniu valiutos fondu. Ir reikia naudoti visas priemonės tam, kad padėtume valstybėms narėms gerbti ES vertybės ir principus. Ypač tai yra aktualu da, e, išgyventi ekonominę krizę ir turint mažai finansinių išteklių, bei susiduriant su dideliais migrantų srautais. Dėkoju Jums už dėmesį pakeitimus galima teikti iki kovo 8 dienos, o balsavimas turi komitete turėtų įvykti balandžio 11 ar 12 dienomis. Madam Kaufman. Dėkuoju, ponė Kaufman prašė žodžio. Äh, Dėkuoju, pirmininkė. Noriu ypač padėkoti ponui Krisogonos pranešėjui. Manau, kad šis pranešimas yra itin geras. Tai puikus pagrindas mūsų tolesniam darbui. Neįtikėtina, kiek daug skundų ateina dėl to, kad nėra tinkamai perkeliama perkeliami ES teisės aktai 3450 per metus. Tai yra neįtikėtina energetikos ir aplinkosaugos srityje tai yra matomiausia ir tam turi būti priežastis, kodėl būtent šiuose srityse yra daugiausia problemų. Taip pat judumo srityje ir transporto srityse yra daug pažydimų. Valstybės narės privalo vykdyti savo įsipareigojimus. Tačiau mes, kaip institucijos, Taip pat privalome mąstyti apie tai, kaip galime išspręsti šios problemas. Noriu užduoti klausimą, kuris man labai rūpi. Kiekvienais metais Europos parlamentas parengia tokį pranešimą. Aš norėčiau sužinoti, ar komisija po to ėmėsi vėlesnių veiksmų po mūsų 2014 metų ataskaitos. Mes žiūrime, kaip yra perkeliami ES teisės aktai ir man įdomu, ar po to tai turi kažkokį poveikį, ar yra imamasi tolesnių veiksmų. Tai labai svarbu, nes reikia tai atsižvelgti 2015 metų ataskaitoje. Na, galbūt tai pirmiausia suteiksiu žodį jūsų kolegai, ponui Gudap, ir paskui kreipsis į komisiją ir po to jūs, ponė. Taigi, pirmiausia žodis jums, ponė, dabar. Dėkoju, pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Krisogonos už jo pranešimą. Manau, kad jis puikiai apibūdina problemas, su kuriamis dabar susidurėme teisės aktų gyvendinimo srityje. Kodėl tai ten svarbu? Mes žinome, kad ES teisės įgyvendinimas kuria darbo vietas ir pritraukia investicijas. Valstybėms nariams labai svarbu įgyvendinti teisės aktus nacionaliniu lygmeniu. Mes jau anksčiau kalbėjome apie civilinį procesą, kad jis turi atitikti vienodus ES standartus. Ta pati galiu pasakyti ir apie teisės aktus, kurie turi būti perkelti į nacionalinį lygmenį. pažeidimo procedūrų skaičius yra sumažėjęs. Reikia tai vertinti, tačiau komisija privalo teikti ir techninę pagalbą valstybėms narėms. Aš norėčiau pabrėžti būtinybę keistis gerąją praktiką valstybėms narėms. Kai kuriuose valstybėse narėse yra atitinkami teisės aktai, o kitose valstybėse narėse tie patys teisės aktai visai kitai perkeliami. Europos komisija turėtų pasistengti nustatyti, kokios yra priežastys, kodėl dabar esame atsidūrę tokioje situacijoje. Tarkime, aplinkosaugos rytis. Rumunija susiduria su labai sudėtinga padėtimi. Europos komisija mums primeta tokias sąlygas, kurių mes negalime laikytis. Tad labai svarbu yra elgtis logiškai. Pats pranešimas yra geras, bus patikta pakeitimų, kadangi reikia viską sutvarkyti. Dėkoju. Monsieur le Président, chers collègues. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, žinote mano nuomonę dėl tikslo, dėl kasmetinės ataskaitos tikslo ir jis yra panašus kaip ir a, ankstesnės, išskyrus kai kurios e, momentus. Aš aišku džiugiuosi, kad pranešėjas paminėjo a, e, taupimo priemonės, kurios yra privalomas Europos Sąjungoje. E, ir aš manau, kad reikėtų minėti ir tai, kad valstybės narės nepakankamai gyvendina perkelimą mechanizmą, kurį siūlė komisija tam, kad padėtų įveikti pabėgėlių krizę. Manau, kad šita e, priemonė buvo primesta be konsultacijų. Ir e, kai dėl nedidelio perkelimo lygio ir nesilaikų normų priklapščio srityje. Ir čia yra kaip e, romaniškas reagavimas nuo pat krizės pradžios ir nesilaikoma e, komisijos nurodytų priemonių. Ir būtų naudinga, kad komisija parengtų objektyvę ataskaitą, atsižvelgiant į e, konkrečius rezultatus, atsižvelgiant į augimą ir konkurencingumą. Ir e, aišku, yra masinis nedarbas, e, recesija ir nesažininka konkurencija, kuri auga ir kuri didėja ypač tarptautinių e, įmonių e, atžvilgių. Uh, uh, Mrs. Traska from the Commission. Pane Traska, komisijos atstovė. Oh, sorry, Mr. Traska. Ponas Traska, kalbėtas, atsiprašau. Much, Mr. President, it's Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu atsakingas už taikymą ES teisės, esu iš atitinkamo padalinio. Pirmiausia, noriu padėkoti už jūsų išsakytas pastabas. Pasistengsiu pristatyti metinę ataskaitą. Europos Komisija kasmet pagal įsipareigojimus parlamentui teikia ataskaitą. Mes joje dar kartą pabrėžiame, kad Europos komisija yra įsipareigojusi užtikrinti tinkamą ES teisės taikymą. Tai yra 33 metinė ataskaita, kurioje yra vertinamas ES teisės taikymas. Mes vertiname valstybių narių veiklą atitinkamose sritise ir nustatome pagrindinės įgyvendinimo politikos tendencijas 2015 metais. Didelės pažydimų skaičius, kurį matėme 2015 metais, parodo, kad labai svarbu yra tai laiku ir teisingai taikyti ES teisės aktus valstybėse narėse, bet tai vis dar išlieka didžiuliu iššūkiu komisija pradeda pažeidimo procedūrą tokiu atveju, kai valstybė narė neperkelia direktyvos iki nurodytos datos arba netinkamai pritaiko savo įstatymus. Be to, keliame pažeidimo procedūrą, jeigu netinkamai yra taikomi ES teisės aktai. Kaip matote, skaičiai vis dar yra dideli, bet jie yra mažesni lyginant su ankstesniais metais. Kaip jau buvo paminėta, daugiausia problemų kelia Daugiausia pažeidimo procedūrų 2015-aisiais buvo pradėta aplinkosaugos, transporto ir judumo sritise. Rimtų problemų kelia pavėluotas direktyvų perkelimas. Valstybės narės neperkelia direktyvų į savo nacionalinę teisę iki numatytų laiko terminų. Būtent todėl piliečiai ir verslininkai negali gauti naudos, kur yra numatyta pagal teisės aktus. Negana to trūksta ir teisinio iškumo. Matome, kokie buvo skaičiai pažydimo procedūrų 2015-aisiais, jie buvo šiek tiek e, mažesni negu 2014-aisiais, bet problema išlieka. Būtent todėl komisija naudojasi visomis įmanomomis priemonėmis. Visų pirma, tai yra geresnio reglamentavimo paketas. Komisija teikia atitinkamą paramą valstybėms narėms, ypač perkelimo laikotarpio. Tuomet komisija numato įgyvendinimo planus, laiko terminus, pateikia dokumentus, siūlo susitikimus su valstybėmis narėmis, tam, kad būtų galima išsiaiškinti, su kokiamis problemomis susiduria valstybės narės perkelimo laikotarpiu. jei ir po to direktyvos vis dar nėra perkeliamos, tada komisija naudojasi pagal Lisabonos sutartį e, numatytą teisę, tai yra kreipimasis į Teisingumo teismą. Mes prašome numatyti nuobaudas valstybėms narėms. Ataskaitoje nurodyta, kad komisija perdavė šešias bylas Teisingumo teismui bei prašė numatyti baudas. Dabar atsakysiu į užduotus klausimus. Taip, judumas, transportas ir aplinkosauga išlieka tomis sritimis, kuriuose pateikiama daugiausia skundų, kur vėliausiai yra perkeliamos direktyvos. Vėliau aš aptarsiu ir kitas priežastis, bet labai dažnai tos priežastys yra susijusios su išlaidomis. Tam būtina atnaujinti ir infrastruktūrą. Tolesni veiksmai po ataskaitos po 2014 metų. Rezoliucija buvo nurodyta Atsiprašau, komisija nesureagavo į tą rezoliuciją, kadangi buvo laikoma, kad jau buvo imtasi žingsnių, apie kuriuos buvo kalbama e, rezoliucijoje 2014 metų. Tai, kas ten buvo paminėta, jau buvo įtraukta į ankstesnės ataskaitas, tad e, tolesnių veiksmų šitos ataskaitos atžvilgių nebuvo. Tiek būtų. Dėkoju. Thank you very much. Does the... Dėkuoju. Ar pranešėjas norėtų atsakyti? Norėčiau priminti, kad yra e, kad pakeitimus galima pateikti iki kovo 8 dienos pakeitimų šiam dokumentui. Toliau tęsime mūsų darbą ir pereiname prie devintojo darbo tvarkės punkto, tai yra e, pažeidžiamų saugusiųjų asmenų apsauga. E, Suteikiu žodį poniai Beržeron, ji yra pranešėja. Mišia. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti už jūsų susidomėjimą e, šiuo pranešimu kiek tai yra susijęs su pažeidžiamų saugusių asmenų apsaugo Europoje. Ir tikslas yra pripažinti apsaugos priemonės, pagerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir numatyti techninės priemonės pripažįstamas visų, kad būtų pagerintas pažeidžiamų asmenų gyvenimas, taip pat pagerintas e, institucijų darbas ir suinteresuotų šalių darbas. Ir e, nenorime iš esmės pakeisti dabar galiuojančių teisės aktų valstybėse narėse. Skaitydama jūsų pakeitimus, aš supratau, kad mes e, šiame komitete iš esmės sutarėme dėl, dėl mūsų e, krypties. Ir aš labai mielai perskaičiau daugelį pakeitimų ir aš pritariu daugumai šitų pakeitimų ir Aš manau, kad mes galėsime parengti kompromisą ir tikiuosi mes kartu jį, jam pritarsim. Ir noriu, poniai Peres, kad čia, gaila, kad jos nėra, ji norėjo pateikti klausimus ir pateikti patiksnimus dėl 86 pakeitimo, kad komisija pateikė pasiūlymą ne patiksindama šito pasiūlymo, ar tai bus reglamentas ar direktyva. Tai yra iš esmės svarbos klausimas ir šitas e, klausimas yra sprendžiamas nacionalinėje teisėje. Mes čia dažnai nurodėme, kaip sunku ir ratifikuoti šitai e, konvencijai, kuri dar yra tik tai prad, pasiekusi pradinį lygį. Ir jeigu yra bus kitas teisės aktas, o ne reglamentas, tai pateksime tokią e, sunkia padėti visoje Europos Sąjungoje. Tai yra direktyva, jeigu nėra tiesiogiai taikoma ir ką reiškia, tai šitas tekstas bus dar viena direktyva ir ji nepadės nei pažeidžiamiems saugusiems, nei, nei institucijoms, kuriuoms remiasi šitą nuostatą. Ir manau, kad nebuvo pritarta mūsų pasiūlymui ir buvo teigiama, kad bus susigintos Hagos konvencijos e, nuostatos. Ir mm, mano nuomonė, kad e, ieškomis bendrų taisyklių ir reglamento pasiūlymas, man atrodo, yra labiau e, tinkamas ir jeigu norėtume kalbėti apie komisijos būsimus veiksmus ir kad būtų pateikta e, teisės aktų pasiūlymas dėl pažeidžiamų e, asmenų, aš manau, kad parlamentas turi aiškiai paskelbti savo norą tęsti šitą dokumentų paketo svarstymą. Ir taip pat turiu konstatuoti, kad ponė Komodinė nepritarė e, apsaugos pas, ne, planui kitose valstybėse narėse. Tai yra e, 81 ir 88 pakeitimai ir mm, konkrečiai noriu pasakyti, kad jeigu yra mm, pakeitimai kitose mm, šalise, reikia patikti, reikia numatyti nurodyti tapatybę. Ir ponė Rytinė ne e, pritarėm su, su pakeitimu ir siūlė tik taip sribūti gyvenimo valstybė narė, tai yra 100-120 pakeitimai. Ir jeigu, pavyzdžiui, asmo gyvena Prancūzijoje, bet jeigu jis yra kilęs iš Maltos, tai tuomet jo, jo, jo tezės neginamas Maltos teritorijoje. Ir e, aš manau, kad yra normalu, jeigu e, asmo nori pareikšti savo valią, jo valia turi būti pripažįstama ir kitose valstybėse narėse. Ar nesvarbu, ar yra tapaikoma ta pati procedūra ar ne, kalbant apie testamentus. Ir e, manau, kad e, reikia pripažinti apsaugos priemonės, kurios galioja valstybėje narėje ir jos turi būti pripažįstamas kitoje. Ir ponė Konityti, manau, kad šita priemonė e, bus didelė finansinė našta primačioje valstybėje narėje. Na, mes svarstėm šitą klausimą ir mes siūlome bendradarbiavimo mechanizmą dėl kaštų kainų pasidalinimo, iš tai pasidalinimo ir tuomet neturinkiausios valstybės narys, narės patirs didelį finansinę naštą, jeigu jos prims e, pažydžiamus asmenys iš į iš kitų valstybių narių, bet čia turi būti finansinis bendradarbiavimas ir jis e, išspręs šitą problemą. Na, yra daug temų, bet, aš, bet gaila, kad pakeitimo atstovės nėra, autorės nėra čia. Toliau kiti kolegos mano, kad e, nebus netinkamumo apibriešties visoje Europos Sąjungoje, bet taisyklės e, tokias pat, kaip registruojant testamentą. Ir e, asmens valios išraiška turi būti gerbiama ir tai turėtų atsispindėti valstybių narių teisėje, jeigu, pavyzdžiui, asmo yra pažeidžiamas ir turi būti bendra, bendra pažeidžiamo apibrieštis. Ir e, tai būti prieš tai tarp valstybinis bendradarbiavimas. Ir taip pat buvo šeštas susirūpinimas, aš norėjau pacituoti, dėl e, nukrypimų nuo konkrečių sąlygų ir yra nukrypstama nuo medicinės paslapties reikalavimo ir konfidencialumo reikalavimo, bet Čia yra netaip, čia yra tiesiog pripažįstamas faktas, kad mm, asmo nėra įgalus ir tai nekalbama apie jokią patologiją, apie nepatikime jokių konfidencialių duomenų. Na, bet e, jeigu mes atsisakysim reglamentavimo, tai nieko nebus. Ir jeigu Aš nenoriu, kad Prancūzija taptų kažkokią uždarą teritoriją. Toliau, e, pono Buda e, pakeitimu, aš norėčiau jam labai padėkoti e, galiu pritarti jiems visiems, jie yra techninio pobūdžio ir jie patiksina ir suteikia naujas prasmės tekstui, kurį mes siūlome. Na, gaila, kad jo nėra, nes čia labai tiksus ir aiškus pakeitimai. Tačiau dėl Žanpaski pakeitimai, Grisku, Kristagonas yra bendra valia pagerinti pažydžiamiausias asmenų gyvenimo sąlygas, ypač ponas Neglesko, Kristagonas, aš pritariu jūsų požiūriui e, e, dėl to, kas yra pažeidžiamas asmuo ir pažeidžiamumą apibrieščiai. Aš manau, kad Hagos konvencijos apibrieštis yra labai siaura, labai ribojanti ir manau, kad turi būti minimali apibrieštis, kad šitas tekstas galėtų būti naudingas. Ir dėl to aš darau nuorodą į Hagos konvenciją įvairiais atvejais. Šita konvencija, aš primenu, yra puikus dokumentas, tarptautinės teisės dokumentas ir mes galim tik apgailestauti, kad ji bet ne, ne visų papatvirtinta, e, ratifikuota. Ir parlamentas turi e, balsuoti dėl šito pranešimo e, savo iniciatyvą, gal jis yra šiek tiek per ankstyvas, tačiau jis apžvelgia visas sąlygas ir padėti visuomeniai ir mūsų kaip parlamento narių vaidmo yra užkirsti kelią pažydimams. Dėkui. Uh... Labai dėkoju už šiuos paaiškinimus. Ar komisija ką nors norėtų pasakyti? Taip, dėkoju pirmininkė, tiesiog e, labai trumpai. Mes jau padėkojame pranešėjai už jos labai išsamų dokumentą, kuris papildo, bet nepakeičia Hagos konvencijos. Ir komisija iš esmės pritarė uh, E, toms mintims, kurios yra išsakytos e, pranešime, nes manome, kad iš tikrųjų reikia paskatinti pažeidžiamus suaugusius judėti ES. Tačiau Europos komisija mano, kad pirmiausia reikėtų užtikrinti, kad valstybės narės ratifikuotų Hagos konvenciją. Tik po to reikia galvoti apie galimas teisėkuros iniciatyvas nes mes manome, kad būtų nedaroma dabar e, teikti pasiūlymus, kurie papildytų Hagos konvenciją, kai tik kelios valstybės narės ratifikavo šią konvenciją. Bet yra ir gerų žinių. E, tai, kad bent jau trys valstybės narės e, ratifikuos šią konvenciją šiemet, Belgija ją pasirašė tik prieš kelias dienas ir jau pradėjo pasirengimą ratifikavimo procesui. Taigi judama į priekį ir šiuo metu komisija norėtų skatinti valstybės narės ratifikuoti Hagos konvenciją. Ir galiu Jums pranešti, pavyzdžiui, kad Hagos, prie Hagos konvencijos pridėtas aiškinamasis raštas e, yra išverstas į visas ES e, oficialias kalbas ir jis turėtų netrukus pasirodyti e, Hagos konvencijos ir EU Justice tinklapiuose. Ir ta komisija, organizacija, kuri užsijima tarptautinė privatinė teisė, ketina surenkti bendrą konferenciją kurioje galima bus pasikeisti geriausios praktikos pavyzdžiais. Ta galės padaryti tos šalis, kurios jau taiko šią konvenciją. Jos galės pasidalinti savo nuomonį ir mes tikimės, kad ši konferencija taip pat paskatins uh, konvencijos neratifikavusios uh, šalis ją ratifikuoti. Dėkoju, ar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Gerai, tuomet aš galiu Jums pranešti, kad mes prie, balsuosime dėl šio pranešimo posėdėje, kuris veiks kovo mėnesį. Dabar periname prie dešimtojo punkto. Tai yra prie keitimosi nuomonėmis dėl ES prisijungimo prie ES konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo. Ir mūsų pranešėjas yra ponas Maštauka. tu Istanbulską konvenciją zde na výboru měli možnost. Dėkuoju, gerbimi kolegos. Ir pastaruoju metu mes daug kalbėjome, praėjus metu e, spalį kalbėjome apie svarstėme sveikatos klausimus ir mane pakeitė kolegė iš mūsų frakcijos ir buvo e, pritarta, kad reikia padaryti viską, kas įmanoma, kad ES prisijungtų prie tarptautinės konvencijos, tai labai svarbios konvencijos ir aš kaip pranešėjas savo nuomonės nepakeičiau. Aš tik norėjau priminti, kad ES įsipareigojimas mm, prisijungti prie konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto mm, prevencijos šeimoje, tai yra vadinamos e, Stambulo kon kon konvencijos, e, jų buvo pasirašyta 2011 metais, buvo kalbama apie teisinės galimybės numatančias e, mo moterų nuo bet kokio smurto apsaugą. Ir statistika čia yra labiau negu liūdna ir viena trečia trečioji visa, visų moterų Europoje, sau, kai saugusių moterų, jos patyrė seksualinę ar kitą prievartą ir 60 procentų e, moterų buvo, e, buvo e, buvo nukentėjo nuo e, priekabiavimo internete, taip pat patyrė įvairų e, seksualinį priekabiavimą. Tai yra didžiuliai skaičiai ir, pavyzdžiui, moteris e, sukuria 80 procentų viso Europos BVP, taigi reikia suprasti tai, kad e, sprendimai nėra susiję vien tik tai su moterimis, ne, nes čia kalbame apie sprendimus, kurie turėtų saugoti ir vaikus, kurie yra beginkliai ir juos e, labai, e, labai lengvai jie nukenčia. Taip pat kalbame apie vyresnius, vyresnio amžiaus vyrus, kurie taip pat patiria iš smurtą namuose. Ir buvo atliktas tyrimas ir tai rodo, kad 10 procentų Europos vyrų prisipažįsta, kad jie patyrė smurtą namuose smurto šeimoje. Iki šiol valstybės narės yra pasirašiusios susidarimus, tik tai 14 valstybių narių e, ratifikavo konvenciją. 2016 metais komisija pasiūlė, kad ES pasirašytų e, Stambulo susidarimus bet taryboje diskusijos yra labai lėtos, labai neskubrios ir 16 metų spalio mėnesį buvo priimta rezoliucija, kuris skatina prisijungti prie minėtos konvencijos. Na, tokia yra mano e, kaip pranešė nuomonė ir dėkuoju Jums. The... Labai dėkuoju, ar komisija norėtų ką nors pasakyti? A, ponia Gutland dar norėtų ką nors pasakyti, kažką pasakyti. Dėkuoju. Dėkuoju. Pirmininkė, dėkoju pranešėjui už įžanginę kalbą. Aš esu socialdemokratų frakcijos šešėlinė pranešėja ir norėčiau kai ką pasakyti, nes manau, kad šis dokumentas yra labai svarbus. Smurtas prieš moteris ir smurtas lyties pagrindų yra labai plačiai paplitęs reiškinys ES ir jis netgi kėlė, kelia grėsmę mūsų saugumui. Vienas trešdalis visų Europos moterų yra patyrusios fizinį ar lytinį smurtą, bent jau vieną kartą per savo gyvenimą. Ir 20 procentų jaunų moterų nuo 18-29 metų yra patyrusios patyčias ir priekabiavimą internete. Viena kas penkta moteris, tai 18 procentų. Do, yra patyrus lytinį priekabiavimą ir viena iš 20 yra išprievartaujama. Šie baisus faktai turėtų mūsų visu, visus politikus suneraminti, nes akivaizdu, kad mes nepakankamai aktyviai kovojame su smurtu prieš moteris. Būtų amoralu Jei mes, politikai, nesijimtume pakankamai priemonių tam, kad užkirstų kelią šioms baisioms problemoms, kurios pažiūrė žmogaus teisės ir didina neligybę. Mūsų frakcija mano, kad yra nepaprastai svarbu yra paskatinti valstybės narės, kuo skubiau prisijungti prie Europos tarybos konvencijos Mes matome, kad kaip tik žengia, žengiama atgal šioje srityje, o ne pirmyn. Lenkijos vyriausybė kuriai vadovauja Teisės ir Teisingumo partija šiuo metu pasakė, kad ji ketina kaip tik pasitraukti iš šios konvencijos, prie kurios prisijungė 2015 metais. Tai yra tikrai visiškai retrogradinis žingsnis ir jis turi būti traktuojamas kaip tarptautinės žmogaus humanitarnės, e, tautinės teisės pažeidimas. Parlamentas turėtų pritarti šiam dokumentui kuo skubiau, tam, kad nesūstume aiškę žinę ir padarytume tarybai ir komisijai spaudimą ir paragint valstybės narės kuo skubiau prisijungti prie Stambulo konvencijos. Mūsų frakcijai atrodo, kad svarbiausi klausimai yra išdėstyti Europos parlamento rezoliucijoje, kuri buvo patvirtinta. Da, praeitų metų lapkričio 24 dieną. Pirmiausia, mes norėtume paraginti komisiją pateikti teisinį pasiūlymą, kuris sukurtų nuseklę kovos su smurtu prieš moteris teisinę sistemą. Tai gali būti direktyva ar koks nors kitas teisės aktas, kuris būtų pagrystas kolektyviniais statistiniais duomenimis ir kuris užtikrintų, kad būtų užkirstas kelias uh, visoms smurto prieš moteris ar merginas formas. Taip pat būtų užkirstas kelias bet kokiam smurtui dėl lyties. Antras svarbus dalykas, mes turime paraginti tarybą panaudoti pereinamąją nuostatą tam, kad būtų gyvendintas sprendimas dėl kovos su smurtu prieš moteris pasinaudojant ES funkcionavimo sutarties 83 straipsnio antra, pirmąją dalimi. Dėkoju. Ar komisija ką nors norėtų pasakyti? Taip, prašau, ponė. Ačiū, pirmininkė. Aš atstovauju teisingumo generalinio direktoratui ir konkrečiau jo E, lyčių lygybės e, padaliniui. Kaip jau ir buvo pasakyta, smurtų, smurtas prieš moteris e, pažiūrė moterų orumą ir apskritai kenkia lyčių lygybės principams, kaip rodo pagrindinių teisų agentūros tyrimai, skaičiai yra siubingi, ką tai buvo pacituoti. Ir lapkričio mėnesį mes taip pat atlikome savo tyrimą, ir, kuris parodė, kad iš tikrųjų uh, smurto prieš polities pagrindų mastą Europoje yra neraminantis. Matome, kad mums reikia, kad šalis prisijungtų prie Stambulo konvencijos, tam, kad galėtų pasinaudoti jos turimą struktūrą ir taip pat, kad būtų išsiaiškinta. Da, kokiems teisė, kokie teisės aktai bus paveikti šios konvencijos ir tikrai taip yra reikalinga tam, kad ES galėtų vykdyti savo tarptinius įsipareigojimus ir sustiprinti savo įvaizdį tarptautinėje arenoje. Pirmininkavusios šalis skatino diskusijas taryboje ir todėl mes džiaugiamės, kad yra patvirtinta pozicija nusiųsti aišku signalą dėl ES pasiryžimo kovoti su smurtu prieš moteris. Taryba aptars galimas išvadas ir galimybę net įgyvendinti Elgesio kodeksą susijusiu su konvencijos įgyvendinimu. Ir taip pat apibrėž valstybių narių ir komisijos vaidmenės, e, užtikrinant stebėsinę dėl konvencijos įgyvendinimo. Tačiau, kaip jau buvo paminėta da, anksčiau, įvairūs aspektai susijęs su šios, šių dokumentų taikymo sritimi yra vis dar svarstomi. Mes galvojame, ar tai yra išskirtinė ES kompetencija, tai yra bendroji kompetencija ir matome, kad yra, pažiūrėjau, kai kurių dalykų, kurie patenka į daiktinės teisės sritį. Ir bendras ES prisijungimas būtų de, mums reikalingas ir naudingas, nes tai padėtų mums geriau apsaugoti moteris. E, tos da, konvencijos dalis, prie kurių ES prisijungs, taps ES teisino dalimi ir bus privalomos valstybėms narėms. Galiojančios tai, taisyklės turės būti interpretuojamos laikantis konvencijos nuostatų. Tai reikš, kad uh, įgyvendinant aukų teisų direktyvos nuostatas patvirtinti 2012 metais reikės atsižvelgti į konvencijos nuostolis. Toliau migracijos rytėje tai taip pat gali kai ką paveikti, nes migrantės moteris taip pat turi turėti teisę palikti smurtaujantį vyrą ir moteris turėtų turėti galimybę gauti teisę gyventi, nu, gyventi šalyje, nepriklausomai nuo to, ar tokia statusą gėja ar ne jų sutuoktinės. Be to, Stambulo konven... E, panašių taisyklių turės laikytis tos valstybės narės, kurioms yra taikomas su ES teisinių nuostatos dėl migracijos. Europos parlamentas e, rezoliucijoje, kuri buvo patvirtinta praeitų metų lapkričio mėnesį, e, ragino mus, e, ragino kuo daugiau šalių prisijungti prie šios konvencijos. Po to, kai Europos Sąjunga prisijungs prie šios konvencijos, mutatis mutandis taisyklės taikomos nacionaliniams parlamentams ta, bus taikomos Europos parlamentui. Ir jis turės stebėti, kaip yra gyvenime šios nuostatos, konvencijos nuostatos. Pirmininkas, aš norėčiau paprašyti jūsų kalbėti lėčiau, nes jūs labai sunku yra versti. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad prašoma yra sukurti atskirą teisės aktą, kuris padėtų kovoti su skurdu prieš moteris. Komisija mano, kad mes jau turime nemažai įvairių teisinės politikos priemonių, kurios galioja ES lygmenių ir kurios padeda mums e, kovoti su šiuo reiškiniu. Ir na, mūsų požiūrės atspindi Stambulo konvencijos nuostatas. Šiuo metu mes visą dėmesį skiriame tam, kad kuo geriau būtų gyvendinamos jau galiojančios priemonės. Tai yra aukų teisų direktyva, abipusio pripažinimo direktyva ir taip pat norime, kad Stambulo konvencija būtų naudojama kaip nuseklus pagrindas tolesniai mūsų veiklai. Todėl Europos komisijai mano, kad mums nereikia šiuo metu papildomų teisės aktų šioje srityje. mes da, norėtume kuo daugiau dėmesio skirti da, tam, kad būtų kuo geriau įgyvendinta aukų teisų direktyva ir kai kurios kitos priemonės, kurios yra susijusios su baudžiamąją teisę. Dėkuoju, ponas Liubretu. Je ne veux pas prendre la parole trop longtemps. Aš nenoriu kalbėti per nelikai ilgai, nes mūsų darbo tvarkė yra labai ilga ir jau beveik viskas buvo pasakyta. Aš tiesiog norėčiau patvirtinti, kad iš tikrųjų mes turime kovoti su smurtu prieš moteris ir skaičiai, kurie buvo pateikti, tikrai yra bauginantis. Viena iš trijų, kas trečia moterė susiduria su smurtu. Uh, per savo gyvenimą mes kalbame apie padėtį Europoje, o kitose pasaulio regionuose situacija yra dar blogesnė, taigi kažką reikia daryti. Ir todėl Stambulo konvencija yra gera priemonė tam, kad galima būtų pagerinti situaciją, tačiau aš norėčiau vis dėlto pasakyti, kad aš vis dėlto bevelėčiau, kad valstybės narės individualiai atsižvelgdamos į savo suverinės teisės pasirinktų prisijungti prie šios konvencijos, o ne visą Europos Sąjungą. Be to yra vienas tabų, kurį vis dėlto, kurio reikėtų atsisakyti. Tai yra tai, kad be abejo, europiečiai vyrai smurtauja prieš moteris, bet ir migrantai vyrai tą daro. Ir todėl e, reikėtų drastiškai sumažinti migracijos mastą. Mas, nes dėja tarp migrantų yra žmonių atstovaujančių kultūroms, kurios negerbė moterų teisų. Ir aš norėčiau Jums priminti, pavyzdžiui, kad Šiaurės Prancūzijoje visai neseniai viena prancūzė buvo užpulta migrantų. Štai, visi turime susitelkti, kad įveiktume šį baisų reiškinį. Labai dėkoju prieš suteikdamas žodį pranešėjui. Aš norėčiau paklausti pranešėjo ir komisijos. Pateikti skaičiai spindi situaciją e, Europos Sąjungoje ar situacija Europos tarybos valstybėse narėse. Komisija. Pateikti skaičiai e, yra tie, kuriuos nurodė pagrindinių teisų agentūra savo 2014 metų tyrime ir jie apima situaciją 28 valstybėse narėse. Ir eurobarometro duomenys yra taip pat panašus ir tai jie taip pat parodo situaciją 28 valstybėse narėse. Ponas Maštalka, dėkoju ponė pirmininkė. Labai trumpai aš norėčiau sureaguoti į tai, kas ką tik buvo pasakyta. Aš pritariu užsakytiems prioritetams dabar dėl darbo tvarkos lybė ir FAM komitetai yra atsakingi už šiokius klausimus. Taigi mes dėl savo nuomonės turėsime balsuoti balandžio mėnesį tam, kad plenarinį posėdį šis dokumentas galėtų patekti birželio mėnesį. O atsakingi komitetai turėtų vis baigti darbą iki kovo 21 dienos. Labai dėkoju. Man atrodo, kad galime baigti nagrinėti šį klausimą. Dabar periname prie 12 punkto. Tai yra prie keitimosi nuomonėmis dėl sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimo. Ir mūsų pranešėjas yra ponas Liobretų. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiame pranešime mes Džiaugiamės, kad yra geras ryšys tai tarp parlamento ir valstybių narių, bet, na, yra nacionalinis atstovavimas, tačiau e, yra e, nesuprantama, koks yra nacionalinių par parlamentų vaidmuo įvairiose sritise. Na, iš tikrųjų noriu priminti, kad nacionaliniai parlam parlamentai turi teisę tai ir glaučiausią ryšį su piliečiais, kadangi jie renkami visuotiniu balsavimu ir jie rengia teisės aktus, e, kuriuos įgyvendina vyriausybės atitinkamose valstybėse narėse. Ir pripažįstant šitą esminę, pripažintame šitą esminę misiją ir per, per šitą misijos supratimą mes pripažįstame subsidiarumo principą, bet e, kalbant apie subsidiarumo principą, yra tam tikrų prieštaravimų, yra išskirtinė e, e, teisės numatytos Briselio komisijai ir jomis naudojamis, naudojas tada, kai mano esant tinkama. Ir e, pranešime mes konstatuojame, kad dokumentai, kurie dažniausiai komentuojami 14 metais parlamentuose, jie numato 15 metų komisijos darbą. Tai nenuostabu, kadangi darbo programa yra teisėkuros programa ne vien tik tai mums patiems, bet ir visiems nacionaliniams parlamentams. Ir taip pat komisija nurodo, kaip svarbu yra gilinti dialogą ir tai yra susiję su nacionaliniu parlamento funkcija, kurie parengia teisės aktus ir kurie išlaiko išskirtinę iniciatyvą ir kuri yra labai svarbi teisėkuros procese. Tai dėl, kai dėl nacionalinių parlamentų labai įdomu tai, kad nacionaliniai parlamentų brėžių pasipriešinimas augo. Migrantų perkelimo mechanizmas, kurį minėjo minėjimas pranešime buvo primestas komis, Junkerio komisijos ir pasiekmes yra tai, kad 12 valstybių narių e, parlamentų e, kreipėsi į komisiją ir siekdami išplėsti savo e, kompetencijos srityje, tarp jų Lenkija, Čekija, Slovakija ir e, kreipėsi komisijai, kalaudami, kad būtų peržiūrėtas subsidiarumo principas. Taip pat yra nepripažį, tai, kad nepripažįstamas parlamento vaidmuo atsispinti tai, kad komisija e, siūlo e, mechanizmus, dar ne, kol jie nepatvirtinti nacionaliniuose parlamentuose, o tai yra šokiruojama ir Dar vienas dalykas, kas taip pat šokiruoja, tai kad ultimatumas, kuris, kuri nuolat e, skiria komisija Lenkijai, Lenkijos parlamentui ir e, reikalauja, kad e, ši šalis reik, vykdytų komisijos nurodymus, nors tai pažeidžia šalies nacionalinė teisė. Ir manau, kad kiekviena valstybė narė turi teisę daryti, atlikti konstitucijos reformas taip, kaip jai atrodo tinkama, nesikišant komisijai. Ir galiausiai paskutinis pavyzdys tokio e, parlam, nacionalinių parlamentų vaidmens nepripažinimo yra ta garsioji, e, garsioji frazė, kurie pasakė e, ponas Junkeris 15 metais be diktatorių, kuris e, ponui, frazė buvo skirta ponui Orbanui, kuris yra demokratiškai išrinktas Vengrijoje. Ir tai rodo, kad komisija prisimė savo, savo per didelį e, vaidmenį ir baigiant iš tas kasmetinę ataskaitą turi sumažinti komisijos aroganciją e, nacionalinio parlamento atžvilgių ir komisija pati parodė, ką jie galvoja apie nacionalinius parlamentus, kadangi e, yra, kad jūs tik kad parlamentai tai yra tiltas tarp, tarp e, parlamento ir e, piliečių. Parlamentai yra demokratinė institucija ir aš manau, kad turėtume pritarti šitam pranešimui. Thank you very much. Any... Labai ačiū. Ar būtų kokių pastabų Uh, okay, I think that we have heard the, the... Na, išklausėme pranešėjo. Jei pastabų nėra. I'm looking at Mrs. Kaufman, but... Žiūriu į ponę Kaufman. Ar jūs norite pasisakyti? Pone pirmininkė. Aš maščiau, ar noriu pasisakyti, ar ne. Mano požiūris yra absoliučiai priešingas tam, ką, ką tik pasakė ponas Labreton. Manau, kad jo nurodyti pavyzdžiai yra siaubingi. Ceta. Žinome, kad tai yra ES atsakomybė. Ji yra atsakinga už tarptautinę priekybą, tai yra visiškai aišku. jis kritikavo komisiją, kad ji pažeidžia nacionalinių parlamentų teisės, tai yra tiesiog absurdiška. Niekas nesikiša į Lenkijos, tarkime, parlamento reikalus. Tiesiog komisija turi atitinkamus mechanizmus, pagal kuriuos gali reaguoti, kai mato, kad kyla kažkoks pavojus demokratijai. Mes galime ginčytis dėl visų šių aspektų bet e, aš manau, kad visas tarp parlamentinis darbas tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų rodo, kad mes puikiai bendradarbiaujame. Europos Sąjungoje, Europos parlamente turime tarp parlamentinį komitetą. Tai mano pozicija yra visiškai priešinga pono Lebreton pozicijai. Akivaizdu, kad e, nedaug ką galima būtų pasakyti. Aš pats nežinau, kokia yra situacija Prancūzijoje, bet aš pats esu išrinktas bendrųjų rinkimų e, metu. Gal panas Lebreton kažkaip e, kitaip išrinktas. Aš čia reaguoju tas pirminės taisyklės, kad nacionaliniai parlamentai rinkimus organizuoja geriau negu Europos parlamentas, ponė Lebreton. Na, nežinau, kaip yra kitose valstybėse narėse. Aš e, neminimizuoju jūsų vaidmens, na, bet e, Prancūzija yra e, programa ir aš esu sąrašo viršuje, mane išrinko 100. E, 500 tūkstančių e, piliečių ir aš e, esu čia jų vardu ir kovoti prieš suverinu, Prancūzijos suverenumo pažeidimus. Okay, I do not see any other. Gerai, atrodo, niekas daugiau žodžio neprašo. Tai pereikime prie 13 darbo atvarkės klausimo. Apsikeitimas nuomonėmis dėl tarptautinių reikalavimų dėl meno kūrinių ir kultūros vertybių pagrobtų per ginkluotus konfliktus ir karus restitucijos. Aš esu pranešėjęs, Tad norėčiau Jums pasakyti štai ką. Vasario 16 dieną 2017 e, komitetų konferencija nusprendė kreiptis į jūrį ir kulto komitetus tam, kad būtų parengtas pranešimas ta tema, apie kurią šiandieną ir kalbame. Pranešimo projekto turinys – Aš visų pirma galvojau, koks turėtų būti tinkamas teisinis pagrindas pasiūlymo. Kai kurie aspektai patektų į 114 ES veikimo sutarties straipsnį, kur yra kalbama apie bendrą rinką. Kiti aspektai labiau atitiktų 81 straipsnio antrąją dalį Ten yra kalbama apie bendradarbiavimą civilinės teisės rytyje, kai tai turi tarptautinį poveikį. E, ten kalbama ir apie teisės aktų suderinimą. Galima būtų suderinti šios teisinius pagrindus, kadangi pagal juos abu yra reikalavimai prastos teisėkuros procedūros, bet 22 ir 23 Trečias straipsnis nurodo, kad negali būti kartu pasitelkiami tie pagrindai. Todėl aš norėčiau kreiptis į teisės tarnybą ir paprašyti parengti dokumentą, kuris padėtų patikslinti, kasgi nutinka, kai tie du teisiniai pagrindai yra nesuderinami, ar tada galima būtų remtis 114 straipsnių ES veikimo sutarties, Ar tokiu atveju geriau būtų priimti du skirtingus teisės aktus? Noriu Jūs informuoti apie numatomus laiko terminus. Po šiandienos apsikeitimo nuomonėmis ir teisinės tarnybos nuomonės dėl teisinio pagrindo balandžio mėnesį bus pateikta nuomonė, toliau gegužės mėnesį, trečią, ketvirtą, iki gegužės 17 bus galima teikti pakeitimus, birželio mėnesį bus svarstami pakeitimai, o balsavimas vyks Liepos mėnesį. Aš siekiu, kad pranešime būtų nagrinėjamos ne vien tik praeities problemos. Europos parlamentas jau yra nagrinėjęs šią temą. Bet labai svarbu yra kalbėti ir apie prevenciją. Užtikrinti, kad nekiltų naujų e, situacijų, kai vyksta kultūrinių vertybių plėšimas restitucijos reikalavimai. Aišku, atsiranda ne vien iš praeities konfliktų, bet jie atsiras ir ateityje. Šis grobimas reikalauja sprendimo ES lygmenį. Tarp valstybinis elementas labai dažnai pasitaiko pagrobtų vertybių atveju. Aš siekiu išnagrinėti įvairias problemas susijusias su kultūros vertybių grobimu ir siūlyti sprendimus, kurie būtų primtini visoms suinteresuotams šalims. Tai yra ir e, reikalautojai, ir nevyriausybinės organizacijos, ir vyriausybinės organizacijos. Reikia nepamiršti, kad e, meno kūriniai ir kultūros vertybės yra ypatingos reikia atsižvelgti į kelis aspektus. Visų pirma, teisė, kuri turi būti taikoma ginčių atveju. Taip pat senaties terminai turi būti numatyti Reikia suvienodinti ir įrodymus reikalingus tam, kad būtų galima nustatyti, ar meno kūrinys ar kultūros vertybė buvo pavokta, neteisėtai konfiskuota. arba e, neteisėtai pasisavintas iš teisėtų savininkų. Visa tai susiję ir su kitais aspektais. Jų negalima nustumti į šoną, kai kalbame apie šią temą. Jeigu juos ignoruotume, negalėtume rasti išsamaus sprendimo šiai problemai susijusiai su meno kūrinių grobimu. Taigi, būtina galvoti ir apie alternatyvius ginčių sprendimo mechanizmus, kurie galbūt būtų tinkamesni ir užtikrintų geresnius sprendimus, kadangi būtų lankstesni ir lengviau taikomi prie kiekvieno atskiro atvejo. Jie nebūtų nelankstus ir galėtų numatyti draugišką susitarimą. Labai svarbu yra numatyti ir bendrą įtraukimo į katalogus sistemą e, tų meno kūrinių, kurie buvo pagrupti ir apskritai meno kūrinių. Tai turėtų padėti atsekti tas kultūros vertybės ir padėti nustatyti nuosavybę, kai kyla ginčas. Tai taip e, trumpai pagrindiniai klausimai, kuriuos aš ketinu nagrinėti savo pranešime. Be abejo, esu pasirengęs išklausyti kitų parlamento narių, kitų frakcijų nuomonių. Tai norėčiau išgirsti jūsų pastabas apie šį darbą, kuriuo ėmėmės. Norėčiau išgirsti ir komisijos požiūrį, bei tai, ar komisija yra pasirengusi paremti šį projektą. Ir jei taip, tai tada kokie metodai komisija atrodo vertingiausi ir atvirkščiai, kokiems iniciatyvos aspektams komisija prieštarauja ir jeigu taip, tai kokiems būtent, ponė Jutaland. Dėkoju pirmininkė, ačiū už pristatymą. Panios Rosier šiandieną nėra, tad aš kalbėsiu jos vardu. Meno kūrinių pagraptų per esamus ir buvusius e, ginkluotus konfliktus grobimas yra milžiniška mūsų bendruomenių problema. Ginkluoti konfliktai, ar jie būtų tarptautiniai ar nacionaliniai, kelia labai didžiulę grėsmę kultūriniam paveldui. Ir dabartinių ginkluotų konfliktų metu galime išvysti daugybę pavyzdžių, kai armijos neteisėtai prekiauja kultūrinėmis vertybėmis, kai yra grobiami meno kūriniai iš istorinių vietų, kai yra prekiaujama įvairiomis mokslo ir istorinėmis vertybėmis. Taip nukenčia paveldo institucijos arba privačios kolekcijos. Yra plėšiami ir yra plėšiamos ir archeologinės vietovės Reikia nepamiršti ir dar vieno aspekto. Grobimo pajamos yra pasitelkiamos terorizmui finansuoti. ES reikia politikos pagrindo. Ir mes turime 2014-2016 direktyvą, kur yra kalbama apie neteisėtai išvežtų meno kūrinių gražinimą. Taip pat 116-2009 reglamentas E, susijęs su e, kultūrinių vertybių eksporto. Labai e, dažnai restitucijo, dėl restitucijos yra kreipiamas į užsienio teismus ir procesas yra sudėtingas. ES turėtų išsiaiškinti, kokių teisinių sunkumų kyla siekiant restitucijos. Reikia siūlyti sprendimus, kurie padėtų susidoroti su šiais iššūkiais. Svarbu, kad sprendimai būtų sąžiningi ir teisėti. Pane Rusija ir SND frakcija tikisi puikaus bendradarbiavimo su visais kolegomis šią itin svarbę temą. Dėkuoju. Well. Dėkuoju. Ar komisija norėtų pasisakyti? Okay, you have the floor. My... Prašome, ponė žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, komisija 2012-2013 metais prieimė sprendimą, kurį, kuriam pritarė parlamentas, tai yra klerka ataskaita pranešimas, kuri e, nurodė, kokia yra problematika susijusi su pagrautų meno kūrinių restitucija. Tuo metu komisija nurodė, kad, kad problema yra susijusi su kultūros vertybių nusavybė. Ir e, šita tema nepateko į sutarties taikymas rytį. Kaip jūs minėjote, e, tuomet e, taikomos priemonės e, Europos Sąjungoje, kad direktyva dėl kultūros vertybių gražinimo buvo patvirtinta 14 metais ir įsigaliojo 15 metų gruodžio mėnesį. Ir ši direktyva ir buvo susijusi su nacionalinėmis vertybėmis. Tai yra vertybės, kurios priklauso valstybei ir kurios yra ypatingo pobūdžio, turi ypatingą statusą. Ir tai šita nauja iniciatyva buvo susijusi su kultūros vertybėmis, kurios neturi nacionalinės vertybės statuso. Taigi, akivaizdu, tai nepatinka į pagrindų direktyvos taikymo sritį ir 14 metų direktyva 01460 e, e, kelia nusavybės klausimą, kuri yra palikta valstybinari nuožiūrai. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 15 metų 012-15 e, reglamentą, kuris yra susijęs su civilinėmis bylomis, kai nuo savininkai siekia susigražinti pavoktas vertybės. Šis reglamentas numatė civilinės galimybės siekiant e, susigražinti kultūros vertybių ir institucijas. Ir e, tuo pačiu buvo atšauktas anksčiau galiojantis mm, dokumentas. Ir tuo metu mes atsižvelgėme į parlamento teisės tarybos e, e, nuomonės ir e, buvo priimta dokumentas nuo savo, savo iniciatyvą ir kol kas tiek galiu pasakyti. Uh, thank you very much. I do not see any... Dėkoju. Panašu, kad niekas daugiau neprašo žodžio. Tai reiškia, kad mes galime pereiti prie 14 darbo tvarkės punkto. Tai yra prie deleguotojų aktų ir gyvendinimo priemonių tikrinimo. Ponas Džambatski mūsų pranešėjas atsiprašė, nes jis negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Ir ja, jis pasakė, kad komisija nereikia pateikti jokių pastabų dėl šios gyvendinimo priemonės, kuri buvo patvirtinta laikantis reglamento 13.82.2014 straipsnį. ir kuri nustatė teisingumo programą laikotarpį nuo 2014-2020 metų, nei reikia e, finansinė, ir finansiniam reglamentui. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Ne. Tai reiškia, kad e, mes laikysime, kad pritarta pranešėjo rekomendacijai. that means that we can uh, continue by item number. Tai reiškia, kad galime pereiti prie 17 darbo tvarkės punkto ir periname prie balsavimų. Tikiuosi, kad jūs visi turite balsavimo sąrašų, balsavimo korteles. shall we wait the two minutes? We can wait for the two minutes. Yes. Okay. Two, two minutes for people to come in. Maybe if, if you allow me. Galbūt jeigu leisite, mes esam nuplanavę balsavimą 17.15, 17.15, tai galbūt luktelkime porą minučių, kad e, kolegos, e, kurių dabar nėra, kad jie galėtų ateiti ir prisijungti prie mūsų. Okay, it's quarter five, uh, quarter... Na kągi, 17 val. 15 minučių, taigi galime pradėti balsuoti, gerbėjai kolegos. Pirmiausia, balsuosime dėl 17 punkto. Tai yra dėl dokumento dėl nacionalinių institucijų atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą bendradarbiavimo. Taigi siūlau pasiruošti balsuoti. Ir pradedame. 59 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė. Reikėtų pasitikrinti. Nes man atrodo, kad kai kurie nariai balsavo du kartus. One missing, one, one okay, so four So rejected. Atmesta. 60. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 61. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Man atrodo, kad atmesta, bet vis dėlto pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dar laukiame vieno balso. Dar laukiame. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 62, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 63, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime, nes nesu tikras dėl galutinio rezultato. 63. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 63 pakeitimų. Rejected. Atmesta. Toliau 65. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 66. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 67. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Gerai, galime pasitikrinti. Jūs į. Na kągi matote. Arba tiksliau, aš viską matau dabar. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę. Man atrodo, kad patvirtinta, bet gal pasitikrinkime vis dėlto. Yes, patvirtinta. Toliau. 80. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 81. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 82. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 83. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 84. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 85. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 86 ir 87, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 88. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 92. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 93. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 94. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Atmesta. 95. Iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 96, kas už. A, jis atkrenta. Okay, okay. 90. Gerai, tuomet 97. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 99, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 101. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 102 ir 103. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 104. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 105. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 106 ir 107, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 108 ir 109, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 108 and 100. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 108 ir 109 pakeitimų. Atmesta. 110. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 111. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 112. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. 113 ir 114. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 115, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 116, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis tuomet, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 117. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 118. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 9. Kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime nes man nėra aišku, koks buvo rezultatas. Patvirtinta. 120. Kas už? Kas prieš? Atsiprašau, bet man atrodo, kad dar reikėtų pasitikrinti. Uh, Adopti patvirtinta. 119. Atsiprašau, sako pirmininkas, dešimtasis toliau, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę. Man nėra aišku. Pasitikrinkime. Vienuoliktasis pakeitimas. Balsuojame. 11. 11. Patvirtinta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę. Patvirtinta. 122, kas, pirmasis, atsiprašau, kas už, kas prieš, susilaikę. Atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę. Patvirtinta. 123, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 127. Kas už? kas prieš, susilaikę, atmesta. Pasitikrinkime. Gerai. Oh, sorry. Adopted. Atsiprašau, patvirtinta. Penkioliktasis tuomet. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 128. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 16. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 129. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Man atrodo, kad patvirtinta, bet gal pasitikrinkime elektroniniu būdu. Yes, patvirtinta. 130, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 131, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 132, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 133 ir 134, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 135, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 136, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 137, kas už, kas prieš, Pasitikrinkime. Patvirtinta. 138. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 139. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 18. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 143. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 144. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 145. ir 146. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 147. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 148, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 149, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 150, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 151, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 152 ir 153 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 154 už. Jūs norite pasitikrinti dėl 152. Gerai, tikriname. Aš sakai daug tokių. Oh, sorry, sorry. Atsiprašau, atmesta. Toliau 154, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 155 ir 156 už, prieš, susilaikę, atmesta, 157 už, prieš, susilaikę, atmesta, toliau penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta, 159, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta Patvirtinta. 20 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 160 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 161 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 162 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta 163 už, prieš, susilaikė, atmesta 164 už, prieš, susilaikė, atmesta 165 ir 166 už, prieš, susilaikė, atmesta 21 ir 167 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 168 už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. Šimtas septyniasdešimt antrasis už. Prieš. Susilaikę. Man atrodo, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime. Taip, patvirtinta. Šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 22, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 23, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24, už, prieš, susilaikė patvirtinta, 25 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 175 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Man atrodo, kad patvirtinta, bet vis dėlto pasitikrinkime. Taip, patvirtinta. 176 už, prieš, susilaikę, patvirtinta, 177 už, prieš, turime pasitikrinti. Tikriname. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Patvirtinta. Toliau antrasis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 26 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 27 už, prieš, susilaikę, atmesta. 28 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 29 už, prieš, susilaikę patvirtinta, 30 už, prieš. Pasitikrinkime. Patvirtinta. 31 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 32 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 34 už, prieš, susilaikę, atmesta. 33 už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 35 už, prieš, susilaikę, atmesta. 36 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 37. Atsiprašau, 38, sako pirmininkas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Patvirtinta. 39 už, prieš, susilaikę, Atmesta. 40. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Atsiprašau, pirmoji dalis. Mes patvirtinta antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 41. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 42. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 43. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 45. už, prieš, neaišku, taigi pasitikrinkime. 45-46 pakeitimai balsuojame elektroniniu būdu. Oh. Patvirtinta. Keturiasdešimt septintasis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Keturiasdešimt aštuntasis už Ne, dėl jo nebalsuojame. Tuomet 50 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 51 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 52 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 53 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 54 už, prieš, susilaikę, atmesta. 55 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 56 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 57 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 58 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Ir dabar balsuojame dėl viso nuomonės projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Has... Labai dėkoju. Nuomonė yra patvirtinta. Taigi sveikiname poną Kryzo Gonos. Ir Yes, number 18. Dabar periname prie 18 darbo atvarkės punkto, prie ES Libronės valdžios veiksmų plano. Uh, in... Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečiasis, kas už, prieš, Norėčiau pasitikrinti, patikrinkime elektroniniu būdu. Patvirtinta, antrasis, kas už. Pirmininkas atsiprašo, ketvirtas, kas už. kadangi dėl antro nereikia balsuoti, jeigu trečiasis patvirtintas, tuomet antras atkrinta ir periname prie ketvirtojo. Taigi dar kartą, kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta? Penktas, kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta? Šeštasis, kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta? Devintas, kas už? prieš susilaikė. Dabar devintasis, dėl devinto balsuojame. Patvirtinta. Aštuntas, kas už, prieš. Norėčiau, kad patikrintume elektroniniu būdu. Patvirtinta. Septintasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 13, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 14, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 15 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 17 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 18 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 16 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 19 kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 22 kas už, prieš, Pirmininkas atsiprašo, klaida, dėl 22 balsuoti nebereikia. Toliau 20, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24, už, prieš, susilaikė, atmesta. 23, už, prieš, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Atmesta pasirodo. 25. Kas už? Prieš. Vėlgi reikia pasitikrinti. Patvirtinta. 26. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 27. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Patikrinkime 27. Taip, jūs teisus patvirtinta. 30. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 29. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 31. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 32, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 33, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 30, 28, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 34, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 34 Dar kartą, jūs esate teisus, patvirtinta. 36. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 37. Kas už? Prieš. Norėčiau, kad patikrintume, nesu įsitikinęs. Patvirtinta. 37 patvirtintas. 35 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 38 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 39 kas už, prieš. Norėčiau, kad patikrintume. Patvirtinta. O dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl visos nuomonės. Patvirtinta. Sveikiname. Sveikinu pat save. O toliau nuomonės projektas dėl apsaugos nuo importo dempingo kainos ir subsidijuotų importo iš narėms nesančių valstybių. Tai yra trečias pakeitimas, kas už. Prieš, norėčiau pasikad patikrintume. Atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už prieš, susilaikė. Dar kartą patikrinkime, nesu įsitikinęs. Atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. O dabar balsuojame dėl nuomonės projekto, dėl viso, viso nuomonės projekto. Elektroniniu būdu. Nedidelė balsų persvara atmesta. Taigi negaliu pasakyti, kad sveikinu pranešėją šiuo atveju. Toliau. Balsavimas dėl 20 tos dalies, 20 punktų. Tai e, dėl kodifikuotos redakcijos, kas už, reikia tai, pirmininkas atsiprašo, reikia balsuoti elektroniniu būdu. patvirtinta. Taigi sveikiname pon, poną Svievką. 21 darbo turkės punktas – normas dėl tarptinės apsaugos prašytojų prieimimo. Balsuojame elektroniniu būdu. Dar kartą sveikiname poną Cvipką patvirtinta. Toliau kita posėdžio dalis yra uždaras posėdis ir prašyčiau tuos, kurie neturi teisę dalyvauti šiame uždarame posėdėje, palikti salę.